pristatys e, šį tyrimą. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėt e, pristatyti šį tyrimą. Labas rytas, pasistengsiu pristatyti svarbiausius šio tyrimo rezultatus ir po to galėsiu atsakyti jūsų klausimus. 2007 metais, kaip žinote, ES pradėjo gyvendinti savo strategiją Vidurio Azijai numatydama naują partnerystę, tai yra um, teisiškai neprivalomas dokumentas, kuriame yra nustatyti svarbiausi prioritetai Vidurio Azijai. Žmogaus teisė, teisinė e, valstybė, gera valdysena yra kelios iš septynių prioritetinių sričių. Vyksta reguliarus dialogas žmogaus teisų klausimais su Vidurio Azijos šalimis, siekiant įspręsti opiausias su žmogaus teisėmis susijusias problemas. Taip pat šio dialogo metu yra pasitelkiamos įvairios politikos priemonės, vieši pareiškimai, e, tikosios diplomatijos priemonės, e, siekiant kovoti su žmogaus teisų pažeidimais vidurio Azijoje. Yra pasitelkiamos taip pat ir vairios finansinės priemonės finansuojant um, įvairias um, um, geros valdysenos demokratizacijos programas. Taip pat yra gyventinama vystimosi uh, priemonė, demokratizacijos uh, priemonė, uh, kuri padeda vietos ir regioniams valdžios institucijoms. Taip pat stabilumo priemonė. Iki šiol e, situacija nepagerėjo vidurio Azijos valstybėse, o kai kur netgi pablogėjo, yra pažeidžiamos ir apribojamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. 2010 metais Kazahstanas e, prieš pirmingaudamas ESBO siekia ginti demokratinės reformas ir pasistumėjo į priekį šioje srityje. Kirgistanas taip pat yra teigiamas pavyzdys regione po 2010 metų, kai pasikeitė vyriausybė. Ten stebima e, teigiama pažanga ir vyriausybė siekia gyventi demokratinės reformas, tačiau yra ir trūkumų, ypač žmogaus teisų srityje ir demokratizacijos srityje. Tadžikistanas. Okay, thank you. Tadžikistan, um... Tadžikistanas yra skurdžiausia šalis šiame regione ir joje kyla saugumo problemų. Ji turi daugiau nei e, tūkstančio kilometrų sieną su Afganistanu ir yra e, sunkumų saugumo srityje, žiniasklaidos žodžio laisvės srityje. Uzbekistanas yra liūdnai pagarsėjęs dėl žmogaus teisų pažeidimų, ypač 2010 metais, kai e, buvo nužudyti keli šimtai e, protestuotojų. Ir po to ES pritaikė sankcijas Uzbekistanui. Tai buvo vien, vienintelis kartas, kai ES taikė sankcijas šiame regione. Turkmenistanas yra labiausiai izoliuota šalis šiame regione ir e, ypač vengia Tai išorės kritikos ir e, primena Šiaurės Koreją, kalbant apie žmogaus teisų pažeidimus. Es siekia gyvendinti savo, žem, savo žmogaus teisų darbo tvarkę e, ir e, kartais yra sunku tai padaryti Vidurio Azijos šalyse po 2007 metų, po E, strategijos vidurio Azijai e, sukūrimo rezultatai demokratizacijos ir žmogaus teisų srityje yra vis dar labai riboti. Tyrimo metu išriškėjo du klausimai susijęs su žmogaus e, teisėmis ir demokratizacija ir jų atsilikimu Vidurio Azijoje es kalba gana bendrai apie žmogaus teisės ir demokratizaciją. Ir retai, kada konkrečiau minimi šie klausimai viešuose pareiškimuose. Be to, finansinė parama, kuri ir taip jau yra ribota Vidurio Azijai ir ypač žmogaus teisų ir demokratizacijos projektams, ne visuomet yra tikslingai nukreipiama, todėl e, sunku pasiekti įgyventi tokių pamatuotinų rezultatų, jau nekalbant apie ilgalaikius rezultatus. Kalbant apie perspektyvą šioje srityje, ji nėra labai džiugi. Ir manoma, kad ES e, galėtų supaprastinti savo politiką ir suaktyvinti savo bendradarbiavimus su šiomis šalimis. Visų pirma, dėl e, nuolatinio dialogo žmogaus teisų klausimais. Iki šiol jis atnešė įvairių rezultatų Vidurio Azijoje, kad Europos Sąjunga įgyvendintų rezultatus, per e, žmogus teisų dialogą. Svarbu aiškiai viešai e, kalbėti apie užsibrieštus e, tikslus, apie tai, ko tikimasi iš Vidurio Azijos valstybių vyriausybių, ką jos turi gyvendinti. Ir galbūt galima būtų diskutuoti apie žmogaus teisų dialogo rezultatus įvairiose valstybėse, bet įvairūs uh, renginiai, e, e, pilietinės visuomenės renginiai e, atneša savo rezultatų. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalise yra siekiama uh, E, palaikyti dialogą su prietinė visuomenė labai e, delikačiais klausimais, pavyzdžiui, dėl kankinimų. Vyko prietinės visuomenės seminaras e, šią temą Kirgistane ir Tadžikistane buvo įgyvendinti po to atitinkami teisės aktų pakeitimai. Tačiau tai nereiškia, kad gyvendinimas yra tame pačiame lygyje, lėjo, kad dar nemažai ką nuveikti, kad būtų tinkami įstatymai patvirtinami. Kazahstane vyksta dialogas tarp vyriausybės ir pilietinės visuomenės, tačiau, mm, tiesą sakant, vyriausybė vengia kalbėti labai delikačiais klausimais. Kirgistane, Tadžikistane ir Kazahstane reikėtų su, suaktyvinti šią veiklą, organizuoti daugiau seminarų su pilietinė visuomenė, kad pilietinė visuomenė galėtų daugiau bendrauti su vyriausybė, su Europos Sąjunga. Uzbekistane vyko tik vienas plėtinės visuomenės seminaras, kuris nebuvo labai sėkmingas. Ir Uzbekistane ir Turkmenistane daugiau tokių renginių nevyko dėl praktinių sunkumų. Ir visoms šiems šalims būtų gerai, jeigu pilietinė visuomenė šių šalių, kuri ir taip nėra labai aktyvi, būtų aktyviau įtraukiama į tarptautinius e, renginius, ESBO konferencijas, ES galėtų suaktyvinti savo pastangas, kad aktyviau įtrauktų šių e, šalių pilietinė visuomenė į tarptautinius e, renginius. Es renkasi tikosios diplomatijos e, politiką Vidurio Azijos atžvilgių, bet tyrimo metu, e, kai yra daromi, paaiškėjo, kad kai yra daromi viešieji pareiškimai, ne visuomet laikomasi nuoseklumo principo. Reikia atsižvelgti į politinius pokyčius e, šalise e, ir tuose viešuosiuose pareiškimuose išėjęs išiškėjo labai įvairių signalų ir įvairių minčių. Žmogaus teisų klausimai, konkretus žmogaus teisų klausimai dažnai nepatenka į aukštų lygių susitikimų darbo tvarkės. Ne, ten daugiausia kalbama apie saugumą ir priekybą. E, tai e, pasakytina ir apie ES ir Vidurio Azijos aukšto lygio e, saugumo dialogą, kurio vienas raundas vyko pernai Briuselyje. Būtų gerai, jeigu žmogaus teisės taip pat būtų įtrauktos į šį dialogą. Nu, tikrai nenorėčiau numenkinti um, tikosios diplomatijos uh, vaidmens, bet vis dėlto pasakysiu, kad ES nepakankamai aiškiai, nepakankamai viešai kalba apie žmogaus teisų problemas ir dėl to gali sumažėti pasitikėjimas ES šioje srityje. Trečia, ES turėtų vis daugiau bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis. Turime porą gerų pavyzdžių, kai bendradarbiavimas su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis atnešė gerų rezultatų e, teisės aktų pakeitimų, kuriuos minėjau Kirgistane ir Tadžikistane dėl kankinimų. Šie pakeitimai e, buvo e, įgyventinti ne tik per ES vykdomą žmogus teisų dialogą, bet ir per jungtinių tautų forumus, žmogaus teisų tarybą, įvairius forumus. Dar vienas geras pavyzdys e, yra kampanija, kurią vykdo ES ir Europos parlamentas. Tai yra globali kampanija apripinti kelias e, valstybės, dalyvaujant taip pat verslo atstovams. Kampanija trunka beveik jau septynerius metus ir matome tokius nedidelius teisės aktų pakeitimus. Uzbekistano e, vyriausybė patvirtino kelias jungtinių tautų konvencijas ir praeitą rudenį e, tarptautinės darbo organizacijos e, misija buvo įleista į šalį. Čia reikėtų dar nemažai ką nuveikti, bet vis dėlto tai rodo, kad bendradarbiavimas daugia šaliuose tarptautiniuose forumuose atneša pagidautinų rezultatų. Kas dėl finansinių priemonių, stebime, kad e, bendradarbiavimo programos e, per mm, vystomojo bendradarbiavimo e, programą skatina bendradarbiavimą ir beveik 95 procentai mm, finansavimo yra skiriami vyriausybės projektams. Ir dėl to susiklosto tokia labai pažydžiama situacija, kai projektai e, yra finansuojami siekiant reformų ir plėtinių visuomenė nėra įtraukiama į tai. Kazahstanas ir Kirgistanas šiais atvejais, e, ten būtų labai pagidautina, jeigu ES subsidijų dalį skirtų kad ES skirtų dalį savo e, subsidijų pilietiniai visuomeniai per vyriausybinės programas. Tose šalise, kuriuose pilietinė visuomenė yra pažeidžiama ir neturi galimybių laisvai veikti, tai yra Uzbekistanas, Turkmenistanas, tai galima būtų padaryti per stambes tarptautinės organizacijas, su kuriomis partnerėmis galėtų būti vietos organizacijos. Tai e, suteiktų daugiau galimybių pilietiniai visuomeniai palaikyti partnerystės ryšius e, su vyriausybę ir sustiprintų pilietinį visuomenę. To labai reikia. Antra, dėl finansinių priemonių. Pastebėjome e, dvi, tris finansinės priemonės pilietinį visuomeniai, žmogaus teisų ir demokratijos finansinė priemonė, e, stabilumo priemonė ir kitas. Ir pastebėjome, kad subsidijos pilietinį visuomenį yra skiriamos įvairiose sritise, e, nėra kažkokių nustatytų prioritetų, pavyzdžiui, Tadžikistane. Tai yra maždaug 20 prioritetinių sričių, kurios buvo finansuojamos per pastarusius metus, maždaug 12 Tadžikistane. Galbūt verta būtų susiaurinti tuos prioritetus. Pilietinė visuomenė dirba ties panašiais klausimais kaip ir vyriausybė. Ir taip pat skiriama lėšų pajėgumų stiprinimui. Ir dabar dėl pagalbos. Yra gyventinamos įvairios bendradarbiavimo programos tarp vyriausybinių lygmenių. Pavyzdžiui, buvo finansuojama baudžiamojo teisingumo reforma Tadžikistane, Uzbekistano parlamentui skirta pagalbos Turkmenistane buvo remiami keli žmogaus teisų centrai ir reikėtų labai įdėmiai stebėti, kai subsidijos yra skiriamos tokiems projektams, kad e, tie e, projektai netarnautų kažkiems nesvarbiems tikslams. E, kai kurie režimai žiūri demokratizacijos projektus kaip į grėsmę, ir galima būtų tokiais atvejais nukreipti lėšas į pilietinę visuomenę arba švietimo programas. subsidijos e, Uzbekistano parlamentui. Nu, tokie projektai dažnai daro labai techninį poveikį, kurį lengva pamatuoti. Pavyzdžiui, tai yra valstybės tarnautojų mokymas, bet reikia žiūrėti plačiau e, į reikalingas reformas. E, Vidurio Azijoje ir toliau sunku skatinti žmogaus teisės ir demokratizaciją, bet e, mažais žingsneliais Europos Sąjunga e, nukreipdama tinkamai savo politiką galėtų pasiekti gerų rezultatų Vidurio Azijoje. Kirgistane sunku įgyventinti permainas e, e, kaip, kaip tik e, lengviau nei kitur, nes vyriausybė yra atvirai nusteikusi dėl reformų, bet kai kuriuose valstybėse reikia labiau palaikyti pilietinę visuomenę, sustiprinti ją. Kai kuriuose šalise reikėtų įvertinti iš naujo, ar demokratizacijos projektai atneša norimų rezultatų. Ačiū, dabar galėsiu atsakyti klausimus. Madam Cerc, I think Ačiū poniai Cercvadze. Jūsų pranešimas e, buvo labai aiškus, labai aiškius rekomendacijos, labai kritiškos. Mm, jūs, e, jūsų vertinimui, kurios priemonės nepadėjo pagerinti žmogaus teisų padėties Vidurio Azijos šalise. Taip pat, e, manau, būtų labai įdomu išklausyti pono Veron iš įvetę Vidurio Azijos skyriaus. Žinoma, mums labai įdomu išgirsti tai, ką norite mums pasakyti, bet e, prašytume taip pat ir pakomentuoti šiame tyrime išdėstytas rekomendacijas. Nepritariau, e, kai nusprendėt e, atsisakyti sankcijų Uzbekistanui, nes nebuvo jokių pokyčių po 2004 metų. Ar dabar atsisakius tų sankcijų, gal galėtumėte įvertinti padėtį, ar iš tikrųjų ji pagerėjo atsisakius sankcijų. Taip pat um, Manau, yra įdomu, kad e, savo sprendime minėjote, kad Uzbekistane yra įmanomas atviresnis dialogas su pilietinė visuomenė. E, aš atsimenu ir panas Donskis taip pat dalyvavo, kai bendravome su žurnalistais, pilietinės visuomenės atstovais, e, profsąjungininkais. Jie minėjo, kad jiems buvo grasinama vien dėl to, kad jie norėjo dalyvauti čia susitikime Bruselėje. Taigi situacija buvo pablogėjusi netgi reikėtų stebėti toliau. Na ir žinoma, bendrosios politikos klausimai, kurie labai aiškiai išriškėjo, sulaukime e, kritikos, kad e, yra renkamos tikosios diplomatijos priemonės, bet yra labai daug ekonominių strateginių interesų šiame regione ir aš nežinojau, kad es aukšto lygio komitetas e, vidurio Azijai netrukus turėtų susitikti ir manau, kad būtų įdomu darbo tvarkėje aptarti, kad saugumą galima sustiprinti gerinant žmogaus teisų padėtį. Pone Veron. Ačiū. Aš išorės veiksmų tarnyboje dirbu su Vidurio Azijos uh, E, klausimais ir šiandien dalyvauja ponas Garrett O'Brien, mano kolega. Mes kalbėsime abu. Dėkuoju už šią pranešimo iniciatyvą. Ir dėkuoju ponė Čevardazė už pranešimą apie jos parengtą puikų, puikią ataskaitą. Mes, kaip ir Europos parlamentas, Įtin e, rūpinamės žmogaus teisų padėtimi Vidurio Azijoje ir pritarėme jūsų pastangoms, pirmininkė, dirbti ir siekti žmogaus teisų padėtį ten pagerinti. 2007-aisiais ES paskelbė strategiją dėl Vidurio Azijos. Ir ten teigiama, kad pagarba žmogaus teisėms, teisės viešpatavimui, gerai valdysenai, demokratizacijai, sudaro pagrindą ilgalaikiam politiniam stabilumui ir ekonominiai plėtrai vidurio Azijoje. Ir pagal būtent šitą politinę liniją ES plėtoja žmogaus teisų dialogą Vidurio Azijos valstybėmis. Mūsų tikslas yra užmėgsti tikrą bendradarbiavimo partnerystę su tomis šalimis dėl žmogaus teisių. E, ji turi būti grindžiama tarpusavio pasitikėjimu, įsipareigojimais, be kita ko ir tarptautiniais įsipareigojimais jungtinėse, tautys, e, jungtinėse tautose ir ESBO. Pagarba demokratiniams principams ir žmogaus teisėms yra mūsų dialogo su tuo regionu ašis. E, tikslas yra atviras, konstruktyvus ir į rezultatus nukreiptas dialogas. Mano kolega apie tai kalbės išsameu, kai kalbės apie pranešimą. Svarbu pabrėžti, kad išorės veiksmų tarnyba, vykdydama veiksmus žmogaus teisų srityje Vidurio Azijoje, neapsiriboja diskusijomis apie standartinius žmogaus teisų klausimus. Mes keliame žmogaus teisų klausimus visuose susitikimuose visais lygmenimis. Kai susitinkame su tomis šalimis bendrabiavimo taryboje, bendrabiavimo komitete ir net valstybių vadovų lygmenių. Tai vyksta bent porą kartų per metus. Taip pat vienas dalykas ataskaitoje nepakankamai pabrėžtas, kad mes vykdome daug dvišalių veiksmų tose sritise, kurios mums kelia daugiausia susirūpinimo. Noriu patikinti Jūs pirmininkė, kad išorės veiksmų tarnyba nori ir toliau plėtoti santykius ir skatinti politinės, socialinės ir ekonominės reformas tame regione. O žmogaus teisės yra svarbi to proceso dalis. Galima kalbėti apie tiesioginius asmeninius santykius ir kitus veiksmus. Ataskaitoje yra gerų pasiūlymų, naudingų idėjų ir mes jomis pasinaudosime. E, daug dalykų galima patobulinti, tačiau noriu pabrėžti, kad nėra kitos tarptautinės organizacijos tame regione, kuri taip aktyviai ir konkrečiai užsimtų žmogaus teisių propagavimu Vidurio Azijoje. Tai tuo užsima tik tai Europos Sąjunga. Mūsų strategijoje ir pažangos ataskaitoje mes nurodome, kad ieškome būdų dar suaktyvinti mūsų veiksmus ir paramą pilietinės visuomenės kūrimui. Dalyvavimas yra svarbiausias faktorius skatinant reformas, taip pat ir žmogaus teisų srityje. O dabar norėčiau perduoti žodį savo kolegai iš žmogaus teisų skyriaus. Ačiū, aš esu e, Gerrit O'Brien, dirbu su Vidurio Azijos klausimais. Pirmiausia, noriu pagirti ataskaitą, joje yra įdomių idėjų, naudingų rekomendacijų. Noriu atsakyti į tą klausimą apie viešusius pareiškimus dėl žmogaus teisų dialogo. Man atrodo, ataskaitoje neteisingai atspindėta, kaip dažnai mes kelbėme pareiškimus dėl konkrečių atvejų. Tai mes darome reguliariai, viešai pasmerkėme žmogaus teisų pažeidimus vidurio Azijoje. Žinoma, galima rasti erdvės patobulinimams, bet mes tuo užsimamėme. Pateiksiu pavyzdžių. Šią savaitę antradienį Uzbekistanas ir Turkmenistanas buvo paminėtos Europos Sąjungos pareiškime e, po 25-osios e, žmogaus teisų e, tarybos sesijos vasario 27 dieną Europos Sąjungos delegacija Tadžikistane pareiškė pareiškimą dėl tam tikros teismo bylos. Sausio 27 delegacija Uzbekistane pareiš, paskelbė pareiškimą, džiaugdamasi tuo, kad paleistas iš kalėjimo vienas žmogaus teisų aktyvistas. Sausio 24 dieną paskelbėme pareiškimą dėl žurnalisto arešto. Gruodžio 19 dieną paskelbėme pareiškimą dėl rinkimų trūkumų Turkmenistane, o lapkričio 7 dieną paskelbėme pareiškimą dėl Turkmenistano rinkimų trūkumų, o spalio 28 e, dieną dėl Kirgistano, dėl Askarov bylos mes paskelbėme pareiškimą. Taigi, tai vyksta dažnai. Dažniausiai tai yra vietoje skelbiami pareiškimai, bet juos greitai perspausdina vietos spauda. Dialogas dėl žmogaus teisų. Labai svarbus dialogas mūsų dalyvavimui e, Vidurio Azijoje. Žinoma, priklauso tonas nuo klausimo esmės, o dialogas tai proga atvirai keistis nuomonėmis ir pareikšti mūsų būkštavimus dėl žmogaus teisų problemų. Mes reguliariai minime konkrečias bylas, konkrečius pažeidimus, kai susitinkame su valdžios atstovais. Mes tengiamės, kad dialogai būtų kuo labiau e, orientuoti į rezultatus. Ir e, aišku, ar tai mums pavyksta, priklauso ir nuo mūsų partnerių, bet mes bandome stebėti situaciją ir po susitikimų. Labai džiaugiamės pilietinės visuomenės seminarais, tai pabrėžta ir ataskaitoje. Ir sunkiai dirbame, kad atsirastų ryšys tarp seminarų ir žmogaus teisių dialogo. Tai buvo Kazakstane lapkričio mėnesį, Tadžikistane praeitais metais kovo mėnesį. mėnesį. Ir Uzbekistane balandžio 8 dieną. Ataskaitoje teisingai pastebėta, kad labai sunku su kai kuriomis valstybėmis dirbti regione. Mes e, džiaugiamės rekomendacijomis, kaip mes kūrybingiau galėtume plėtoti ryšius. Šiandien po pietų susitiksime mūsų tarnyboje su aktyvistais iš Turkmenistano ir Uzbekistano. Manyčiau, kad mes dirbame aktyviai ir jūsų rekomendacijomis mes naudosimės. Jūs sakote, kad jūs siekėte rezultatų, galbūt galėtumėt pateikti du ar tris pavyzdžius, kur jums pavyko sėkmingai dirbti. Ir jūs sakėte, kad jūsų pareiškimai skelbiami nacionalinėje spaudoje. Bet ką jūs manote apie tarptautinius pareiškimus, apie kartais blogėjančią e, žmogaus teisų padėtį kai kuriuose Vidurio Azijos šalyse. Pirmininkė, aš atsakysiu į paskutinį klausimą dėl aukšto lygio saugumo dialogo. Šis dialogas buvo sukurtas praeitais metais birželio mėnesį Briuselį. Tai forumas skirtas aptarti regioniniam kontekstui. Jis, šis klausimas daug platesnis už žmogaus teisės, tam tikrą prasme susijęs, bet skirtingas. Ir mes siejame tų šalių įsipareigojimus jungtinėse tautose dėl žmogaus teisių. Norime sukurti unikalią erdvę diskusijoms apie saugumo klausimus. Tai aktualūs ES, ES klausimai, tokie kaip kova su terorizmu ir kova su narkotikų kontrabanda. Šiuo metu tos diskusijos vyksta nepolitinių, nepolitinių lygmenių. mes tikime, kad e, kovojant su terorizmu pagarba žmogaus teisėms yra e, sėkmingos tos kovos sąlyga. Tai nereiškia, kad mes pamirštame žmogaus teisės toje srityje. E, čia aš kalbu apie kovą su terorizmu ir radikalizavimu. Tačiau nemanau, kad e, regioninis kontekstas tinka aptarti žmogaus teisų klausimą su visomis šalimis iš karto, nes jų situacija skiriasi, geriau tai daryti dvi šalių pagrindų. Antrasis saugumo dialogas vyks gegužės mėnesį. Tačiau tai yra regioninis formas. Ten netinkama vieta būtų aptarti nacionalinius įsipareigojimus kiekvienos šalies. Dėl rezultatų. E, tai yra uždari posėdžiai. Sunku pateikti konkrečių, konkrečių atvejų. Vienas iš klausimų yra vaikų darbas Uzbekistane. Daug kartų kėlėme tą klausimą diskusijose ir matome rezultatų, bet ne vien dėl ES įsikišimo, tai ir kitos tarptautinės organizacijos, tačiau manome, kad mes prisidėjome prie pažangos sprendžiant tą problemą. Ačiū, kad esu tikra, kad kitame, kitos kadencijos metu regione situacija bus kitokia. Ir stebėsime, kaip bus gyvenintos rekomendacijos. Dabar trumpai kalbėk, kalbės e, ponia Niezova, tai Uzbekijos žmogaus teisų forumo atstovė ir tai glaudžiai susiję ir su išorės e, veiksmų tarnybos darbu. Ačiū, ačiū šią galimybę kalbėti čia komitete. Aš buvau priversta išvykti iš, Užbe, iš Užbekistano prieš penkeris metus, kai 2007 e, metais buvau suimta ir man buvo skirta septynių metų kalėjimo bausmė už mano taikę žmogaus teisių veiklą. Mano kompiuteryje buvusi informacija, tai yra e, informacija apie Andižano žudynės ir interviu su aukomis buvo laikoma mm, grėsme viešai tvarkai. Jau penkerius metus aš gyvenu Berlyne, kurį kūriau nedidelę nevyriausybinę organizaciją. Aš toliau dirbu siekdama taikos ir žmogaus teisų įsigalėjimo mano šalyje. Turbūt žinote, kad Uzbekistane žmogaus teisų problemos milžiniškos. Per praėjusius penkerius metus, mano nuomonė, situacija tik blogėjo. Dėl pilietinės visuomenės grupių ir dėl lai, e, išraiškos laisvės. Daug pilietinės visuomenės organizacijų uždaryta, tęsiasi persiekėjimas aktyvistų, vyksta kasdienė kova, bet jį pasauliui nematoma. Kova tarp žmogaus teisų aktyvistų ir vyriausybės. Taip, nukenčia ir nepriklausomi žurnalistai arba bet kas, kuris išdrįsta vyriausybę kritikuoti. pagrindinės problemos tai yra kalbos ir išaiškos laisvė, susirinkimų laisvė, kankinimai, aktyvistų persekiojimas, judėjimo laisvė, religijos laisvė ir priverstinis darbas. Norint pagerinti situaciją susijusią su tomis teisėmis ir laisvėmis, nereikia milžiniškų lėšų, nereikia ilgalaikių programų ar nacionalinių planų. Reikia tik Uzbekistano valdžios valios, tų, kurie yra valdžioje, noro. Didžiulė problema yra tai, kad Uzbekistano valdžia tokio noro, tokios valios neturi nė trupučio. Dialogas tęsiasi, jūs užduodate įvairius klausimus, tačiau rezultatų mes nematome. Mane nustebino, kad jūs tiek lėšų panaudojote reformoms Uzbekistane, taip vadinamoms reformoms Uzbekistane. Tačiau e, e, buvo bandoma apmokyti teisėjus dirbančius su aplinkos klausimais. Bet jie juk priklausomi nuo, nuo vietos valdžios. Aš pati dalyvavau daugybėje teismo procesų, kur teisėjai buvo apmokyti e, žmogaus teisų klausimais ir nagrinėjimo teisme metu atsakovas pasakojo apie kankinimus, kuriuos ištvėrė, o teisėjas priėmė sprendimą, kad istorija išgalvota, kad atsakovas išsisuktų nuo atsakomybės. Taip pat noriu kelti tokį klausimą. Labai svarbu remti pilietinės visuomenės grupės, kurios dirba Uzbekistane ir, ir už jo ribų. Jūs paminėjote medvilnės e, laukų problemą. Mes dirbame toje srityje, rink, renkame duomenis per ketverius metus informaciją, stebime situaciją ir pateikėme tą informaciją savo tarptautį tarptautinių organizacijų kolegoms ir 2012 metais buvo priimtas politinis sprendimas mokyklinio amžiaus vaikų neįtraukti į medvilnės derliaus rinkimą. Taigi, prašyčiau jūsų pagalvoti, peržiūrėti, ar jūsų žmogaus teisų dialogas yra veiksmingas. Ir teikti konkrečius reikalavimus Uzbekistano valdžiai. Tai galėtų būti leisti Human Rights Watch organizacijai sugrįžti į šalį, e, leisti įsteigti biurus Deutsche Welle, BBC, Laisvės radijai ir leisti atvykti specialiesiams pranešėjams atlikti tyrimus į šalį. Tai būtų veiksmingesnės priemonės negu renkti uh, šimtus e, seminarų ir konferencijų apie žmogaus teisės. Ačiū, poninė Jazova, ačiū, kad taip drąsiai ir atvirai kalbate ir tikiuosi, jūs mums pranešite, jeigu Uzbekistano vyriausybė neigiamai reaguotų jūsų pasisakymą, kaip suprantu, jūs jau gyvenate ne Uzbekistane. Nesiniai Buvome susitikę su Kazakstano aktyvistais, kurie grįžę į šalį patyrė dar didesnį spaudimą. Ar kas nors dar norėtų, ką nors pridurti, ponė Donski? Ačiū, pirminkė. Žinoma, norėčiau padėkoti prelegentai už puikų pranešimą ir rekomendacijas ir padėkoti kitiems už pastabas konkrečiai pakalbėti apie tam tikras problemas Vidurio Azijoje. Žinoma, yra tam tikrų praktinių rezultatų. Būtų svarbu juos minėti tarp mūsų laimėjimų, pavyzdžiui, vaikų darbas, bet tai lieka viena didžiausių žmogaus teisų problemų. Uh, moterų teisės, net nežinau, kokiu čia perspektyvų galime tikėtis. Dar vienas dalykas - pilietinė visuomenė. Jūs minėjote Kazahstaną, e, kuriame yra stipri pilietinės visuomenės segmentų, pavyzdžiui, žurnalistai arba opozicijos, opozicijos atstovai, kai kurie e, jų yra įkalinti, o kai kurie jų e, buvo susitikę su manimi Strasbūrė ir po to grįžę į gimtają šalį buvo įkalinti, pavyzdžiui, ponas Kozlovas. Jis sulaukė tokio likimo. Jie toliau dirba su mumis, pavyzdžiui, Kazakstano žurnalistai, jie išlaiko ir humoro jausmą ir tęsia savo darbus. Ir aš noriu pasteirauti, ar apskritai yra bandymų užmėgsti tikrą dialogą. Ar šie žmonės tiesiog primena Rusijos disidentus? Ar yra kokiu nors konkrečių pavyzdžių, kai vyriausybė vis dėlto iš tikrųjų ketino užmėgsti tą dialogą ir pradėjo kalbėti su pilietinės visuomenės atstovais? Ačiū dabar, ponė Cersvadze. Dėkuoju už visas jūsų pastabas, už klausimus. Pradėsiu nuo Kazahstano. Kazakstane, atsiprašau, jeigu supratote, kad Kazakstane pilietinė visuomenė turi daugiau erdvės. Tyrime yra pasakyta, kad 2010, nuo 2010 padėtis Kazakstane stabiliai blogėja. 2011 ir 2012 buvo surinkti du seminarai ir padėtis buvo tokia. 2011 metais E, tas seminaras vyko kartu su naftos e, sektoriaus darbuotojų streiku. Kalbėta apie neįgaliųjų teisės, moterų teisės e, ir oficialiai darbo teisų tema buvo įtraukta į šį seminarą, bet ne, nebuvo į, oficialiai įtraukta į seminarų darbo tvarkę, bet ši tema buvo kelta praktiškai. Uh, Ir labai svarbu, kad pilietinė visuomenė vietoje dalyvautų e, rinkdama aptartinas e, temas ir tos temos turi būti įtraukiamos į žmogaus teisų dialogą. Kitas e, pilietinės visuomenės seminaras 2012 metais buvo labai aktualia tema - teismų reforma, kuri vyksta Kazakstane, bet problema buvo ta, kad nieko nebuvo iš vyriausybės pusės. Taigi Svarbu, kad e, pilietinės visuomenės seminarų temos būtų aktualios ir kad e, būtų šiuose seminaruose ir vyriausybių atstovų, nes tai yra dialogas tarp vietos pilietinės visuomenės ir vyriausybės ir pilietinė visuomenė turėtų turėti galimybę nustatyti norimas aptarti temas ir jas aptarti su vyriausybė. Kirgistane buvo teigiamas pavyzdys, nes e, ten vyriausybė e, yra pasiruošusi aptarti net ir visai delikačius klausimus, e, nors teisės aktų dėl kankinimų įgyvendinimas yra dar per lėtas. Taigi, Kirgistanas yra pavyzdys, kad padėti galima pagerinti, jeigu vyriausybė demonstruoja politinę valią. Norėčiau pakomentuoti uh, pono Obrajeno pastabas dėl viešųjų pareiškimų. Jūs teisingai paminėjote, kad um, daromi vieši pareiškimai ir juos ištyrėme šio tyrimo metu. Um, jūs minėjote konkrečią Askarovo bylą ir um, Pirmas pareiškimas mūsų duomenimis buvo padarytas ponios Ešton 2010 metais. Tai buvo pirmas tokio aukšto lygio pareiškimas. Atrodo, tai buvo rugsėjo 17 dieną. Vyko trys aukšto lygio susitikimai su pirmininku Barozo, prezidentu Van Rompėjumi ir baronienė Ešton. Ir tuose viešuose pareiškimuose jūsų minėtas klausimas, jūsų minėtas atvejis nebuvo minimas. O tai būtų svarbu padaryti aukštų lygmenių, nes e, tuomet e, kaip tik Kirgistano jas buvo skirusi gala didelę paramą ir Jeigu norėtumėte, kad Kirgistanas ir toliau gyventintų reformas, turėtumėte panaudoti spaudimą žmogaus teisų um, dialogo srityje viešu, per viešus pareiškimus, be kitako tai galima būtų daryti. Ačiū. Have, Dar dėl jūsų klausimo, ar, yra, ar gerėja padėtis uh, dėl moterų teisų. Uh, Uzbekistane pastebėjome šiek tokių galimybių pagerinti padėtį šioje srityje, bet tos galimybės yra labai nedidelės ir labai sunku pasakyti, ar jos bus realizuotos. Jūs taip pat minėjote ir Medvilnės kampaniją, atsiprašau, kad prie jos grįžtų dabar. Mes um, žiūrime į tą Medvilnės kampaniją kaip į teigiamą pavyzdį, bet um, Tai yra daugelio metų kampanijos rezultatas, e, kuri įgyventino pilietinį visuomenę. ES dalyvauja šioje kampanijoje, bet tai yra bendros pastangos įvairių vyriausybių, įvairių organizacijų, įmonių, pilietinės visuomenės. Ir žinoma, tai vis dar labai opus žmogaus teisų klausimas, bet e, yra daromi nedideli žingsniai siekiant pakeisti teisės aktus ir ES turėtų toliau stebėti e, padėti šioje srityje, kad būtų gyvendinami teisės aktai. E, TDO misija e, vyksta e, į šalį ir vyksta stebėsina. Ačiū, dėkojame už šį tyrimą. Manau, kad tai bus pagrindas tolesniam darbų žmogaus teisų srityje. Norėčiau baigdama diskusiją dar grįžti prie to, ką sakė ponas Veron. Jūs minėjote, kad aktyviausias esate Europos Sąjungoje, bet manau, kad tai rodo taip pat, kiek daug sunkumų kyla šioje srityje, kiek um, finansinių išteklių reikia panaudoti tam, kad būtų um, pasiekti apčiopiami rezultatai uh, šiame regione, bet to reikia ir laiko. Ačiū už diskusiją. Pereikime prie kito klausimo. Smurtas prieš moteris Džibutyje. Prieš tai e, dar norėčiau truputį paaiškinti, kaip e, dirbame. Kaip e, mane informavo Džibučio prezidentas šiam parlamentui parašė, kad labai nusivylęs kad keliame šį klausimą ir vietoj mūsų kviesto asmens pasiūlė atsiųsti savo e, sutuoktinę, nes ji irgi rūpinasi moterų teisėmis. Ir atvyko ponia Aič Debelė, kuri yra iš e, Džibučio moterų komiteto prieš e, smurtą. Taip pat yra papildomų logistinių problemų. Taip pat e, norėčiau paplatinti jums pareiškimą raštu ir manau, kad minėtos ponios nebegalėsime pasikviesti ir balandžio pirmąją dieną dėje. Taip pat yra ir EIVT atstovų, kurie yra pasiruošę kalbėti konkrečiai apie um, smurtą prieš moteris džibutyje, ne apie bendrą kontekstą. Uh, ne, ne, nesitikiu, kad jūs galėsite mums pateikti naujausios informacijos visais šio klausimo aspektais, bet tikiuosi, kad vis dėlto galėsite papasakoti apie padėtį susijusią su smurtu prieš moteris džibutyje ir ypač e, dėl lytinių organų žalojimo ir seksualinio smurto. Ir tai, tai yra klausimas, e, kurį žadėjo aptarti ponė Dabelė. Pone Ulrike Braun iš EIVT, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Atvykau dėl to, kad sureaguočiau į Aišą Tabalę liūdėjimą, kaip sužinojome, ji negalėjo pati atvykti. Jūs taip pat pabrėžėte, kad mes neturėtumėm iš naujo ir iš naujo pasakoti, kokia ten situacija su smurtu prieš moteris, tačiau aš vis tik tais padarysiu keletą pastabų. Džibutyje buvo priimta visa eilė įstatymų, tačiau smurtas prieš moteris ir toliau lieka labai neraminanti tema, E, galiojantis įstatymai, konkrečiai e, baudžiamasis kodeksas e, draudžia moterų lytinių organų mm, žalojimą bei prievartavimą. Labai daug buvo reklamuojama, šviečiama žmonės dėl to lytinių organų žalojimų, tačiau tarp realybės ir mm, įstatymo labai didelis atotrukis visuomenėje vyrauja papročiai, e, moteris žemesni e, už vyrus ir nuolatos kenčia smurtą. Dėl lytinių organų žalojimo, nepaisant, kad yra įstatymas draudžiantis tą daryti, vis tik moterų žalojimas, e, moterų lytinių organų žalojimas yra labai plačiai paplitęs. Nepaisant e, įvairių švietimo kampanijų, 93 procentai moterų yra sužalojama. Taip pat yra draudžiamas abortas, išskyrus jeigu uh, yra jis daromas terapiniais tikslais. Yra tam tik tikri įstatymai, kurie draudžia žaloti lytinius organus, tačiau nepaisant visko, labai, tai yra labai labai paplitęs reiškinys. Europos Sąjunga pažymi savo politiniuose dialoguose, bendra, bendrom temom ir specifiniuose dialoguose e, tą e, baisę moterų žal, lytinių organų žalojimo temą. Džibutis pernai išleido e, tam tikrą žurnalą, kuriame pateikė rekomendacijas, kaip pagerinti moterų situaciją bendrai paėmus e, ir konkrečiai e, smurtą prieš moteris kaip pažaboti mes labai reguliariai sekame, ką daro Džibučio vyriausybė, kad būtų sustiprinti įstatymai ir kad būtų sukurti geresni teismų gebėjimai, kad e, tie įstatymai realiai būtų įdėkti į praktiką. Ir mes norime kitame savo politinėme dialoge iš naujo kelti smurto prieš moteris klausimą. Labai ačiū. Uh, I think I switched to German. I can't speak French. So, I think, uh, so <laughs> glaube ich, das ist auch kein Added Value. Ich hab... Aš, jeigu kalbėčiau prancūziškai, tai nieko gero iš to neišytų, nes nemoku. Uh, jūs, ponė, sakėte, kad nėra įstatymų, kurie draustų prievartavimą. Ne, yra įstatymas, kuris draudžia uh, E, kuris draudžia prievartavimą, bet ne prievartavimą šeimoje. Prievartavimas šeimoje yra visiškai normalus dalykas. Bet Vokietijoje mes visiškai neturėjome tam tikrą laiką draudimo prievartos namie. Ar yra kažkoks tai judėjimas? Žinoma, apie tai mes diskutuosime su Žibučio parlamentu, tačiau jau buvo diskusijos dėl prievartos prievarta uždrausta. Nemanau, kad būtų kažkoks reikalas išplėsti tą savoką dar ir į tokią sritį kaip šeima. Klausimas. Jūs minėjote, kad kova su moterų lytinių organų žalojimu jau įeina į e, Europos Sąjungos programą. Kiek suprantu, tai Euro... Afrikos sąjunga taip pat labai rūpinasi šiuo klausimu ir ar e, situacija kaip nors turėtų žibutėje dėl to pasikeisti? Atsakymas. Taip iš tiesų Europos Sąjunga e, regione padarė labai teigiamą įtaką, žibutėje jau yra atitinkami įstatymai, tiesiog problema yra ta, kad praktikuojama ir toliau moterų organų žalojimas. Visa tai yra labai glaudžiai susijęs su tradicijomis, e, įstatymai yra, jie draudžia moterų lytinių organų žalojimą, tačiau reikia tą įstatymą geriau pritaikyti praktikoje. Taip pat reikia e, atsižvelgti į tai, kad moteris nebūtinai apie tai pasako, e, bet kokiu atveju statymas yra, Tai yra faktas ir džibutyje moterų lytinių organų žalojimas yra draudžiamas. Pirmininkė. Norėjau grįžti prie to, ką sakiau pradžioje. Kažki, kažkaip keista, kad e, šalies e, prezidentas kreipiasi į kitą prezidentą, nes parlamente e, mes diskutuojame apie moterų lytinių organų žalojimą, nežinodami, kad yra kritikuojami žmogaus teisų aktyvistai Džibutyje. Ar tie, kurie kovoja Džibutyje už žmogaus teises, už moterų teises, prieš smurtą, prieš moteris, ar gali tie žmonės dirbti, ar Džibutyje yra toks klimatas susiklostęs, kad uh, Neįmanoma to daryti. Atsakymas - ne. Su nevyriausybinės organizacijomis dirbti galima pakankamai laisvai. Aš bent jau negavau jokių atgarsių, kad būtų kažkokių ribojimų. Na, o daug ar mažai veikiančių nevyriausybinio organizacijų tai yra kitas klausimas, tačiau iš principo niekas netrukdo ir neriboja uh, tos, tų organizacijų veiklos. Pirmininkė, labai ačiū. Aš manau, kad kolega iš Prancūzijos, tas parlamentaras, kuris kaip tik šią temą kūruoja, posėdėje nedalyvauja. Mūsų ekspertė taip pat gyvena Paryžiuje. Įsivaizduoju, kad jie tapo streiko aukomis ir dėja negalime, ponios Tabali, pasisakymo išklausyti, kadangi ji negalėjo iš Paryžiaus atvykti, nes streikuoja traukiniai. Bet turime jos pareiškimą prancūziškai ir ką tai domina, gali pasiskaityti. Kaip jau sakiau pradžioje, norėčiau padaryti išvadą, kad iš Džibučio ambasados salėje nematau nieko, nes niekas neatsiliepia į kvietimą, nors kvietėme. Mes nesilaikėme etiketo, kaip priklauso laikytis etiketo su prezidentu. Bet e, su ambasada palaikėme ryšius ir e, turėjome ambasadą pakviesi, jeigu kitoje kadencijoje vėl e, būsiu išrinkta ir dirbsiu žmogaus teisų srityje, vėl kelsime šį klausimą, kitų žmogaus teisų džibutyje klausimus e, ir labai aktyviai juos nagrinėsime. Taigi, ponė, norėčiau Jums padėkoti matau, kad mes jau priartėjome prie darbo tvarkės pabaigos, šiek tiek anksčiau ją baigėme. Labai dėkoju visiems, dėkoju vertėjams, sako pirmininkė. E, visiems viso geriausio kitas posėdis e, balandžio pradžioje.